Manoma, kad e, šis sprendimas būtų atšauktas arba kad būtų e, mokamos kompensacijos vidutinėms ir smulkioms įmonėms ir to sprendimo paliestiems žmonėms. Dėkoju. Pono Janis pasisakymas buvo paskutinis tarp spontaniškų pasisakymų. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra trumpas pranešimo pristatymas. Kliūtis prekybai ir investicijoms pranešėjas Robert Sturdy. Prašau, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Šiuo metu vasario mėnesį Europos komisija e, paskelbė savo ataskaitą apie priekybą ir kliūtis jai. Tame pranešime gana plačiai aptariami ES iškirti kilę iššūkiai dėl netarifinių kliūčių prekybai. Tačiau, nepaisant to, e, mūsų politika daugiausia susitelkė ties e, tiesioginių barjerų panaikinimu. Tuo tarpu matome, kad e, vis daugiau valstybių naudoja protekcionistinės priemonės. Pati komisija visai neseniai įspėjo apie naują protekcionizmo bangą iš mūsų prekybos partnerių pusės. Mūsų prekybos politika gali būti įgyvendinama tik tai tada, jeigu mes nuosekliai ir nuodugniai spręsime tų uh, netarifinių kliūčių prekybai klausimus. Man norėtųsi matyti, kad komisija uh, imtųsi iniciatyvos ir sumažinti tokių barjerų ir kliūčių įtaką Europos verslui. ES turėtų peržiūrėti savo prekybos priemonės, kad pašalintų bet kokį kliuvinį laisvoje prekyboje, kovojant su netarifinėmis kliūtimis. Pone komisijos nari, kalbėtojas suklydęs pamini ponios Liuling pavardę. Šiandieną iš Luksemburgo girdėjome komisarę kalbant e, apie uh, kliūtis kylančias prekiaujant e, kuru. Komisija turėtų šią problemą spręsti e, savo PPO darbo atvarkėje, turėtų iš naujo pažvelgti į PPO priemonės kovai su e, netarifinėmis kliūtimis prekybai. Reikėtų taikyti tokias priemonės kaip abipusis patekimas abipusė prieiga prie a, e, rinkos. Komisija taip pat turėtų surinkti visą informaciją apie PPO, OECD ir kitų organizacijų veiksmus siekiant įvardinti netarifinės kliūtis Taip pat raginu, kad būtų sukurtas iš ankstinio įspėjimo mechanizmas, leidžiantis aptikti netarifinės kliūtis. Turėtume siekti e, aktyvesnio dialogo šią temą su pagrindiniais prekybos partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis. Mes turime pabrėžti tų rinkų jautrumą, ypatingai kai kalbame apie kylančias pramoninės valstybės, tokias kaip BRIC grupės narės. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo parengimo, tame tarpe šešėlinėms pranešėjams ir aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų parlamento rekomendacijas. Ačiū, panė Stardy. Kągi. Tai yra svarbi diskusija, jos pobūdis e, yra toks, kad e, mums liko tik spontaniški pasisakymai. Ponas Kastarės, pirmiausia. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui Stardi už jo pranešimą. Ten yra kuo puikiausiai atspindima situacija, kokios, nurodoma kokios kliūtis kyla priekyboje. Aš komisariai norėčiau pasakyti štai ką. Europos parlamente, Briuselyje, prieš ES JAF viršūnių susitikimą įvyko diskusija Buvo kalbėta apie um, JAV darbo vietų aktą. Diskusija nedalyvavo komisijos komisaras. Ir panašu, kad mes tiesiog bijojame, kad komisija niekur nesužinos apie tą mūsų diskusiją. Užsienio priekybos komitete buvo pasakyta, kad komisija iš tikrųjų apie tai nieko net nežino. Taigi, komisarė, aš būčiau jums labai dėkinga, jeigu jūs komisiją apšviestumėte apie šias problemas ir aš tikiuosi, kad komisija jas rimtai vertins. Ačiū toliau, pane Tikau. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė, kliūtis prekybai ir investicijoms rodo, kad 2015 metais ekonomika daugiausia auks ne Europoje. Netgi 90 procentų ekonomikos augimo atveju bus ne Europoje. Ekonomikos augimas priklauso ir nuo žaliavų buvimo. Mes turime sustabdyti spekulaciją žaliavomis, žaliavų rinkoje. Svarbu pabrėžti ir ES priekybinius santykius su Mercosur valstybėmis ir Indija. Indija vis dėlto dar kuria kliūtis užsienio investicijoms. Brazilija ir Argentina taip pat yra labai svarbios mūsų partnerės, tačiau jos taip pat nuolat taiko tarifinės ir netarifinės priemonės europinėms investicijoms įmonėms, nors šios šalis taip pat derasi su uh, laisvosios priekybos sustarimu su ES. Aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs ir šitas problemas. Mas Paška. E, ačiū pirmininkė, gerbime komisarė. Aš sutinku su ponu Stardy, e, su jo teiginiu, jog užsienio priemonės, užsienio prekyboje taikomas įvairios priemonės iš tikrųjų komplikuoja e, prekybos išius tarp e, atskirų valstybių narių ir kitų šoninių e, partnerių. Ypatingai šios klausimus reikėtų spręsti globaliu mastu, kadangi kaip ir e, šio pranešimo e, autorius, aš sutinku, jog daug įvairių techninių reikalavimų, sertifikatų susijusių su, pavyzdžiui, e, sveikatos apsauga, be abejo, turi teisinį pagrindą. Kita vertus, jie dažnai yra naudojami e, kaip tiesiog protekcionistinės priemonės ir mes visi vieno, suvienyje jėgas turėtumėm su to kovoti. E, visos suinteresuotos šalis turėtų pasisakyti už tai, jog tokie e, netarifiniai barjerai būtų panaikinti. Ir pirmiausiai tai turėtume daryti globaliu mastu, tada mes tikrai galime tikėti sėkmės. Ačiū, ponia Paško, toliau ponas Segedė. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos. Aš norėčiau padėkoti ponui Stardi už parengtą pranešimą. Aš pritariu toms mintims, kurios buvo išsakytos apie priekybą ir investicijas. Nuolat susidurėme ne, su netarifinėmis priemonėmis. Visos šalis tarsi nori apsaugoti savo rinką. bet dėl to šalis tiesiog e, nuskursta. Neįmanoma sumažinti nedarbo lygio atskirose valstybėse. Taigi mes turėtumėm skatinti laisvą ekonomiką, tačiau nepamirškime ir patriotiškumo. Reikėtų patriotiškų valstybių, kurios tarpusavę bendradarbiautų, sutelktų savo dėmesį į vietinę rinką ir tokiu būdu sukurtų pagrindą tolimesniam ekonomikos augimą. Ačiū. Senior Sean Kelly. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš noriu ponui Sturdį padėkoti už atliktą darbą ir už jo pasiūlymus. E, mes žinome, kokioj padėtį atsidūrė ES, turime problemų eurozonoje ir kai kalbame apie konkuravimą su kit, likusiu pasauliu, e, situacija yra rizikinga ir todėl mes turime daryti viską, kad prekyboje viskas vyktų sąžiningai. Ir e, žinoma, e, netarifinių kliūčių problemą reikia spręsti e, pasauliniu mastu, nes iš esmės kalbame apie protekcionizmą, o šio laikinėje eroje to kaip tik ir nereikia. Taip pat mes turime užtikrinti, kad jeigu bus kažkokias netarifinės kliūtis, jos turėtų būti pagrystos ir to vertos, protingos ir praktiškai įgyvendinamos tol gražu ne, visa, ne visada taip buvo praeitįje. Dėkoju. Dėkoju. Šonai keli. Dabar ponas Ferreira. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Dėl kliučių priekybai. Apie tai dažnai kalbame šioje salėje. Buvo paminėtos kliūtis priekybai ir dėl, to, dėl kurių tiesiog nepasiekėme pažangos. Tačiau reikėtų kalbėti apie tarptinės priekybos liberalizavimą. Dėl to kilo tokios problemos kaip socialinis dempingas, aplinkos dempingas. Dėl to tikrai negalime užmerkti akių Dėl visų šių priežasčių yra mažiau vertinama darbo jėga. Ir dėl to kyla ir papildomų sunkumų. Norint e, išspręsti visas tas problemas, įveikti šias paminėtas kliūtis susidariama ir reikia nepamiršti ir viešojo intereso Bet jeigu kalbame apie laisvą priekybą, tai ji turėtų nešti naudos, o ne slopinti konkurencingumą. Ponas Mureira. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti Robert Stedi už puikų ir svarbų pranešimą. Šis pranešimas pasirodė pačiu laiku, Tikrai manau, kad turėtumėm šį pranešimą palaikyti. ES turėtų pasirūpinti tuo, kad netarifinės kliūtis priekybai turėtų būti sumažintos, nes tai pritrauktų užsienio investicijų. Tai parašyta ir 206 ES sutarties straipsnėje. Ten teigiama, kad palaipsniui reikėtų mažinti kliūtis priekybai, o taip pat ir netarifinės kliūtis. Man atrodo, kad šiai temai turėtumėm skirti daugiau dėmesio. Kai kurios mūsų svarbios priekybinės partnerės vis dar taiko netarifinės priemonės. Čia galėčiau paminėti Kiniją, Rusiją, kitas šalis taip pat netgi ir Japonija. Labai ačiū. Na ir galiausiai. Pone Besescu, Elena Besescu, prașum. Obstacolele non-tarifare care împiedică accesul producătorilor și exportatorilor europeni. Netarifinės kliūtis, kurios neleidžia Europos gamintojams ir eksportuotojams įsiskirti į užsienio rinkas, turėtų būti panaikintos. Labai svarbu, kad daugia šalės e, prekybinės normas būtų teisingai įgyvendamos. E, E, abi prekiaujančios šalis turėtų turėti vienodą prieigą prie rinkų. Tai turėtų būti e, būtina sąlyga visose dvišalių sustarimuose. E, taip pat mes turėtumėm skatinti, jog viešuose pirkimuose būtų laikomas tam tikrų elgesio kodeksų. Europos e, kompanijos turėtų dalyvauti viešuose pirkimuose trečiose šalyse. E, E, laikydamas salė, tai yra vadovaujantis sąžiningomis sąlygomis. Kita vertus, taip pat turi būti sukurta tinkama e, aplinka Europos investitoriams užsienyje. Aš noriu pabrėžti, jog labai svarbu yra eliminuoti taip pat įvairius apribojimus paslaugų teikime ES, kadangi e, sąjungoje yra viena svarbiausia paslaugų eksportuotoja. Ačiū kolegos. Baigsime šį darbo turkės punktą. Komisijos įsipirinkės ponios Reding pasisakymu jinai sureaguos į nuskambėjusius diskusijų metu komentarus. Taigi, ponė e, Reding, prašom žodis jums. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti Indė komitetui ir taip pat e, ponui Robert Stadi už tai, kad e, palėtė šią labai svarbę prekybos kliučių, prekybos barjerų temą, ypatingai netarifinių kliučių e, klausimą santykiuose su trečiosiomis šalimis. Jūs puikiai suprantate, kad komisija e, palėtė šią temą taip pat pirmoje e, apžvalgoje, pirmajame pranešime dėl prekybos apribojimų ir kliučių, kuris buvo paskelbtas kovo mėnesį. Ir tai iš tikrųjų yra mūsų prekybos politikos na, vienas iš kertinių elementų. Uh, Jūs e, užsiminėte apie šios problemos politinę dimensiją ir mes norime padėkoti už jūsų pastabą. Mes iš tikrųjų primsime domenus jūsų naudingus patarimus. Ir kai sakau mes, kalbu taip pat ir e, savo kolegos Karlo Deguto vardu, jis yra atsakingas šios įties komisaras. Galiu jūs patikinti, kad komisija iš tikrųjų ir toliau sieks, jog būtų panaikinti panakintos netarifinės e, kliūtis e, svarbiose e, bendradarbiavimo sustarimuose, ypatingai su mūsų strateginiais partneriais. Kaip pranešime teisingai pastebėta, mes be abejo turime visokiojopai e, gerbti mūsų partnerių teisę kurti savą apsaugos politiką tokiuose srityse kaip sveikatos apsauga arba aplinkos apsauga. Na ir galbūt paminėti tik tai vieną pavyzdį tokio vaisingo bendradarbiavimo, kur komisija beje per pastarąjį sutikimą vykusi lapkričio, šių metų lapkričio 29 dieną informavo e, parlamentą. E, kalbu apie transatlantinę ekonominę tarybą Vašingtone, kur JAV ir ES susitarė dėl to, jog reikėtų stiprinti bendradarbiavimą įvairiuose reglamentavimo srityse, skaitant e, tokius dalykus kaip e, e, elektroninės priemonės, nanotehnologijos ir panašiai, panašiai. Kalbant apie Amerikos darbo įstatymą, Europos komisija labai atičiai seka padėtį ir be abejo jūs vis turbūt žinote, kad kai kurie labiausiai mus neramintis elementai vis dėlto nepraėjo teisėkuros procesų Junktinėse valstijose. Uh, Taip pat mes pasinaudojame savo laisvos prekybos sutartimis, e, spręsdami e, reglamentavimo kliučių e, problemas. Pavyzdžiui, sutarimas su Koreja yra labai geras pavyzdys, kadangi jame iš tikrųjų numatytos plačios taisyklės dėl sektorinių reglamentavimo problemų, tokios susitise kaip automobilių pramonė, elektronika, medicinos prietaisai. Na ir nesnevykusiame sutikime tarp prekybos komiteto, kuris buvo įsteigtas pagal šį sutarimą, E, atstovų, e, Korejos ministras ir mūsų komisaras e, pasiekė ženklios pažangos, sprendžiant kai kurios dar neįspręstus reguliavimo klausimus susijusius su automobiliais automobilių pramonė. Reguliavimo klausimų svarba ir e, tas sąveika tarp išorinės ir vidaus rinkos atverimo e, bus taip pat svarstomi ir aukšto lygio konferencijoje, kurią komisija organizuoja sausio 20 dieną Briuselėje. Mes priemė domen jūsų pastarimus apie dėl vyriausybinio arba viešųjų pirkimų, dėl investicijų, dėl eksporto pribojimų. Visa tai iš tikrųjų yra labai svarbus elementai, kuriant e, tolesnę ES e, priekybos politiką 21 amžiui. Ir kaip jūs visi turbūt labai gerai žinote, e, priekybos barjerų šalinimas yra ir lieka mūsų priekybos politikos vienas svarbiausių prioritetų. Kitas komisijos pranešimas dėl prekybos investicijų apribojimų turėtų pasirodyti 12 metų kovo mėnesį ir čia bus toliau remasi taip pat ir dalimi tų rekomendacijų, kurios pasirodė jūsų pranešime. Taigi iš tikrųjų labai e, svarbu, ponė pranešėjau, kad e, būtent dabar pasirodė šis jūsų pranešimas, tai bus savotiškas įkvėpimo šaltinis ir pagalba kolektyviniam darbui, kurį vykdys komisija, valstybės narės ir Europos parlamentas. Labai ačiū, ponia komisarė. Dėkoju komisijos vicepirmininkiai. Šiomis komisijos pastabomis diskusiją baigiame. Sveikiname poną Sturį. Dėl įvairių tekstų e, balsuosime rytoj per pietus, o posėdį toliau tęsime gruodžio 13 dieną antradienį nuo 9 iki 14 val. ir paskui nuo 15 iki 8 val. vakaro bei nuo 21 val. iki 23 val. Visa informacija yra parlamento tinklapyje. Šią sesiją baigiame, visiems linkiu labos nakties.